dėl 2015 metų ataskaitos dėl Juotkalnijos ir žodį suteikiu dabar poniai Enis Plašert. Dėkoju ponė pirmininkė už nuolatinį ir konstruktyvų parlamento bendradarbiavimą, e, žengiant pirmin e, link Jotkalnijos prisijungimo prie ES. Praėjusie, praėjusiais metais Juotkalnijos ir ES santykiai įgavo pagreitį ir praėjusių metų gruodį taryba savo išvadose džiaugiasi daroma pažanga ir taip pat pažymėjo pažangą teisinės valstybės kūrimo srityje Taip pat e, džiaugiasi, kad e, Juotkalnyje teig, vaidina teigiamą vaidmenį toliau plėtodama regioninį bendradarbiavimą ir gerus kaimininius santykius. Taip pat giria Juotkalnyje už bendradarbiavimą užsienio politikos klausimais ir ypač už nuolatinį e, derinimą savo pozicijos su ES užsienio poli, pozicija. Tačiau akivaizdu, kad gruodžio mėnesį galėsime atidaryti dar du e, dėrybų, dėrybinius skyrius. Ir iš viso tada bus atidaryti 22 iš 35. Pakalbėkime apie teisės viršenybės svarbą. Tai yra pagrindinis e, ES principas ir labai svarbus plėtros procesui. Kaip jūsų rezoliucija ir pabrėžiama, Tolesnė pažanga Juotkalnijos stojimo dėrybų pažanga priklausys nuo jos daromos pažangos šioje srityje. Taip pat pabrėžiama, kaip svarbu, kad visa teisinė sistema galėtų parodyti konkrečius rezultatus, ypač e, kovojant e, nuolatos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Reikia dėti tolesnės pastangas įgyvendinant reformas, kurios galėtų atnešti apčiuopiamų rezultatų. Taryba ir toliau e, nuodugniai seks e, pokyčius šioje srityje. Taip pat noriu paminėti, kad taryba pritarė jūsų rezoliucijoje paminėtam dalykui, kad Juotkalnyje turėtų sustiprinti savo pastangas užtikrinant žodžio ir žiniasklaidos laisvę ir toliau įgyvendinti viešosios administracijos reformą ir sustiprinti institucijų nepriklausomumą, o taip pat gerinti verslo aplinką. Jūsų rezoliucijos projekte minimi ir kiti nerima keliantis dalykai, taip tą pabrėžia taip pat ir komisijos pažangos ataskaita. Juotkalnyje šiemet vyks parlamento rinkimai ir todėl noriu pabrėžti, kad būtina užtikrinti naują rinkimų teisės aktų rinkinį ir įgyvendinimą. Dabar jau atkalnyje susikloščiusi sudėtinga politinė situacija ir tai gali e, susilpninti reformas. Todėl labai svarbu, kad visos politinės partijos prisimtų atsakomybę ir įsitrauktų į konstruktyvų dialogą su parlamentu kuris yra svarbiausias politinių diskusijų forumas. Šiame kontekste mes e, raginame vyriausybę ir opoziciją dirbti kartu įgyvendinant Jotkalnijos piliečių lūkesčius. Tai taip pat svarbu užtikrinant visuomenės pasitikėjimą politinių procesų ir valstybės institucijomis. Tvarus ir konstruktyvus bendradarbiavimas ir toliau išlieka svarbus siekiant e, išlaikyti būtiną politinį įsipareigojimą tam, kad būtų veiksmingai sprendžiamos dabartinės e, problemos ir daroma pažanga stojimo dėrybose. Dialogas ir įtrauktis taip pat yra be galo svarbus dalykai paminėti jūsų rezoliucijos projekte ir aš noriu pabrėžti, kaip vertinga yra tai, kad ši žinia būtų perduota Juotkalnyjai. Šia prasme Europos parlamento svarbus įnašas dirbant siekiant dirbant stabilizavimo ir asociacijos parlamentinėme komitete yra labai reikšmingas. Pirmininkė, baigdama noriu pasakyti, jog žvelgiant į priekį, mes turime vilties, kad pažanga ir toliau tęsis. Dėkoju. Ačiū dabar Europos komisijos vardu kalbėjęs komisijos narys Hanas. Pone pirmininkė, pone ministrė, gerbiami nariai, ačiū Jums už kvietimą dalyvauti diskusijoje dėl parlamento rengiamos rezoliucijos Metkalnijos klausimu. Dėkoju ponui Tanokui už puikiai subalansuotą tekstą. Jis atspindi komisijos 2015 metų ataskaitoje dėl Jotkalnyjos patiktą požiūrį. Nuo tada, kai buvo mm, pradėtos e, dėrybos dėl Jotkalnyjos prisijungimo proceso, mm, mes jau keletą metų vertiname padėtį šalyje ir du skyriai, bent jau laikinai, jau yra uždaryti darybų. Ir svarbiausia pastaraisiais metais, kad matėme, jog žingsniai reformų link yra daromi, yra stiprinamas institucijų veikimas ir kaip ir komisija jau lapkričio mėnesį savo ataskaitoje informavo jūs, tai dar ne viskas, ką reikia padaryti, nes tenka apgailestauti, kad e, teisinių principų mm, ar teisės aktų kūrimo srityje dar yra e, nemažai trūkumų kovos su narkotikų priekyba srityje yra dar labai smarkiai kur pasistumėti ir praėjusį mėnesį mm, aš sveikinau Jotkalnijos valdžios atstovus, kad gavo kvietimą prisijungti prie NATO, tačiau taip pat reikia suvokti, kad prasideda naujas svarbus etapas dėrybų kontekste ir jis yra susijęs būtent su teisinės valstybės principais. Tai yra 23-24 skyriai kol kas tikrai įgyvendinimo srityje esama e, trūkumų. Reikia, kad šalyje veiktų nepriklausoma teisės saugos institucijų sistema, kad būtų užtikrinamos teisės į nusavybę tinkamai. Yra daugybė šankstinių prielaidų, kurios sukurtų paskatas tolesnėms investicijoms, darbo vietų kūrimui, augimui ekonomikos. Ir dėl to aš apie prisijungimo procesą labiau kalbu, negu kad apie dėrybas dėl jo, nes tai yra šalis, kuris siekia narystės Europos Sąjungoje ir eina pamažu to link. Siekiame stiprinti ekonominį dialogą ir tokiu būdu konkurencingumą didinti šalies, darbo rinką toliau plėtoti taikyti jai skirtas priemonės dėl kitų skyrių. Mm, Jotkalnyjei esame pateikę gairių, ką reikėtų nuveikti. Ir iššūkių tikrai nemažai turi išspręsti šis šalis, ypatingai galvojant apie es mm, bendrąją įgyti, e, aplinkosaugos e, sritis akcentuotina čia ir politinio pobūdžio dialogas, kuris pradėtas gruodžio mėnesį, kol kas yra sustabdytas be jokio papildomo sustarimo e, dėl būsimų žingsnių, kuris buvo sudarytas vasaro 19 dieną. Kol kas yra labai svarbu užtikrinti, kad dialogas bent jau parlamento veiklos kontekste vyktų Kaip tik netrukus vyks rinkimai, taigi reikia žiūrėti, kad būtų tinkamai gyvendinami su rinkimai susiję teisės aktai. Tai labai svarbu ir dabar viskas Vietkalnės vadovų rankose, valdžios rankose. Ji turi žiūrėti, kad viskas vyktų tinkamai. Ačiū. Dabar politinių frakcijų atstovai pasisakys. Pirmiausia, kad frakcijos vardu kalbės ponas Stanov. Tris minutės. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, 2016 metai Jotkalnyje labai svarbus politiškai metai. Jie artėja prie dešimtmečio, kai minės šalies nepriklausomybė, taip pat bus rinkimai, parlamento rinkimai, be to vyksta labai svarbus dėrybos dėl stojimo į NATO kadangi praėjusiais metais jos kalnė buvo pakviesta įstoti į ją. Makedonija iš tikrųjų žengė pirmin ir jau dabar pradėjo pagrindinius 22 skyrius, įskaitant 33-34 ir kitais metais planuojama atverti dar naujus skyrius, kai kuriuos jau ir užverti. Ir yra dabar parengta rezoliucija, tik, kur yra teigiama, kad yra labai svarbus klausimas korupcija, ką turi išspręsti Makedonija, taip pat žiniasklaidos laisvė turi būti pagerinta. Ir nors šiaip situacija tikrai gerėja, yra patraukti baudžiamon atsakomybėn, e, žmonės įvykdė pažeidimus. Ir sausio pirmą dieną šių metų e, kovos su korupcija agentūra gaus naujų lėšų, tuo aš labai džiaugiuosi, bet yra labai ir neraminančių dalykų, pavyzdžiui, dėl tos institucijos pajėgumų. Mes turime nepamiršti, kad tokia maža šalis kaip Juotkalnė susiduria su dideliais finansiniais sunkumais. Ir vis tik tai neturėtume būti visiškai nusiminę, nes jau jos kaiminės, pavyzdžiui, Slovenija yra Europos Sąjungoje. Jotkalnyje yra pavyzdinė šalis, derinda, derindama savo užsienio politiką su ES bendraja saugumo ir gynybos politika. Jotkalnyje labai drąsiai suderino, e, palaikė e, sankcijas Rusijai po to, kai jas paskelbė ES, po to, kai Rusija aneksavo Krymą. Ir ji taip pat e, jungiasi ir padeda ES kovojant su džihadistais visame pasaulyje. Ir Mano pozicija kaip pranešėjo yra labai aiški ir aš manau, kad tai yra vidinis juotkalnyjos klausimas, ką jį dabar dar turi išspręsti, mes neturėtumėm į tai kištis. Bet neturėtume nepamiršti ir bendrojo šių diskusijų e, konteksto ir kokį didžiulį spaudimą jaučia mažytė juotkalnyje. Šiandieną svarstoma rezoliucija mane labai tenkina, aš manau, kad puikiai buvo padirbėta konstruktyviai tarp visų frakcijų. Aš visada sakydavau, kad Juotkalnyje yra sėkmės istorija Vakarų Balkanuose. Ir ji jaučia labai daug spaudimo dėl pabėgėlių srautų. Visame vakarų Balka, visose Vakarų Balkanuose jaučiasi tas spaudimas, o Jotkalnyje labai sėkmingai prieš tai atsilaiko. Ačiū ponė Tanokai, toliau ponas Kovačiavas. Vieną minutę. Dėkoju ponė pirmininkė. Pone ministrė, gerbiamas komisijos nary, aš visų pirma norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą ponui Tanokui. Mes labai daug kartų Juotkalnyje vadiname sėkmės istoriją iš vakarų Balkanų. Per pastaruosius mėnesius e, buvo stebimas smurtas vis tik tai jos gatvėse ir jokia sėkmė nėra nekintama Ir dabar valstybės tikslai eiti į NATO ir į ES tampa abejotini, girdisi Rusijos poveikis Taip valstybė suderino savo užsienio politiką e, su ES bendraja saugumo ir gynybos politika. Tai yra tikrai sveikintinas dalykas ir todėl mes vis dėlto turėtumėm Jotkalnyje rodyti kaip pavyzdį ir turėtume e, saugoti jos piliečius, kad jie ne, nepavirstų trečių šalių kažkokiu grobiu. Ponas Andrulakis. Dėlą. Juotkalnijos pažangos teikiama, teikiamas pranešimas e, parodė, kad jau dėl dviejų skyrių darybos baigtos, 20 naujų atverta e, tolesnėms daryboms. Rinkimai e, šiais metais kaip tik vyks ir tikimės, kad susidarys tinkama politinė atmosfera politinis klimatas geras šalyje. Komisija nuolatos rėmė tą mintį, kad dėrybos e, su ES vyktų ir būtų skatinamos, tik reikia dar šiek tiek daugiau pastangų įdėti vykdant reformas šalyje. Turi būti dedamos papildomos pastangos, pavyzdžiui, viešosios teisės saugos, e, viešo administravimo srityje, kovos su nusikalstamumu srityje. Dar laukiame konkrečių priemonių, kovojant su mokesčių vengimu ir socialinė atskirtis yra dar labai didelė. Nedarbas milžiniškas. Reikia pasveikinti, be abejo, tą faktą, kad Jotkalnyje pakviesta tapti NATO nare ir mes tikrai nesame nusiteikę prieš jos stojimą į NATO, kaip daug kas čia bando paaiškinti, bet tiesiog tai yra sprendimas, kurį kiekviena šalis turėtų priimti savarankiškai, nesikišant niekam iš išorės. Tai yra dvi skirtingos procedūros, kurios, kurias čia bandoma viena su kita susijęti. Prisijungimas prie NATO ir prisijungimas prie Europos Sąjungos yra visiškai skirtingi dalykai, skirtingos čia yra struktūros, skirtingos vertybės. Ir manome, kad europinis e, e, kelias Juotkalnyje yra pats teisingiausias. Dėkoju. Toliau, ponė Radoš, dvi minutės. Ponas Radoš. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti poną Tanok ir pagirti jį už parengtą pranešimą, kuriame labai išsamei apžvelgiama situacija Juotkalnyjoje. Juotkalnyje yra šalis, kuri padarė didžiausią pažangą iš visų šešių vakarų Balkanų šalių integruojantis į ES. Nors tai maža šalis, ji gali padaryti teigiamą įtaką visiems vakarų Balkanams, ypač Kosovui ir Bosnijai Hercegovinai. Pranešime Labai išsamei aptariami visi svarbiausi elementai ir pritariu komisarui Han, kad tai mm, juotkalnyje yra labai svarbus momentas. Jau atėjo laikas juotkalnyje įrodyti, kad jau įgyvendinti svarbus dalykai ir padaryta pažanga tiek kalbant apie kovą su korupcija, mažumų teisės ir teisinės valstybės kūrimą. Tačiau mano galva, juotkalnyjei svarbiausia yra rinkimai. Ši šalis nuo pat pradžių yra be galo susiskaidžiusi. Dalis jos gyventojų yra nusiteikę prieš šios šalies egzistavimą apskritai. Ir jeigu rinkimai bus sąžiningi ir laisvi, ir kurių neužginčys jokia svarbi politinė partija, tuomet Juotkalnyje gali tikėtis geros ateities ir integracijos į ES. Tačiau jeigu bus priešingai, tuomet nebus tiek daug vilties. Todėl raginu komisiją labai atidžiai stebėti Juotkalnyje vyksiančius rinkimus. Pas, toliau kalbės Kauša Pertomy pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Mes sveikiname Juotkalnijos pastangas, tačiau reikia išsakyti ir kritiką, atsižvelgiant į tai, jog šis stojimo procesas yra susijęs su stojimu į NATO. Manome, priešingai nei kad sakoma pranešime, kad toks procesas dar labiau destabilizuoja ir militarizuoja vakarų Balkanus ir taip pat šią šalį. Ir todėl raginame parlamentą apsvarstyti tai, kad Juotkalnijos viešoji nuomonė yra susiskaidžiusi. Dėl to, ar reikėtų jungtis prie NATO ir todėl reikėtų jiems patiems apsispręsti, nes tai yra demokratija. Mano frakcijoje esame nusiteikę prieš privatizacijos politiką kuri taip pat yra skatinama stojimo proceso metu. Kadangi ekonominiai modeliai Europos piliečiams padarė neigiamą poveikį, tai kodėl dabar tą klaidingą modelį primesti kitoms valstybėms? Žinoma, turime gilinti santykius su šia šalimi ir remti jos pastangas spręsti rimtas kylančias problemas, sustiprinti teisinę viršenybę, demokratiją, kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija ir stiprinti žodžio laisvę ir žiniasklaidos laisvę. Dėkuoju toliau, ponia Lunačiak. Dėkuoju pirmininkė, komisarė, tarybos atstovai, ponios ir ponai. Juotkalnyje yra tam tikra prasme sėkmės istorija. Jau kurį laiką ši šalis dalyvauja dėrybose su ES ir padaryta tikrai nemaža pažanga. Pono Tenok pranešimas, beje, ačiū jam už tai, yra gerai parengtas, gerai subalansuotas, kalbama apie kovą su korupcija ir organizuotų nusikalstamų teismų reformą, žiniasklaidos laisvę. Tačiau taip pat kalbama ir apie mažumų teisės, pabrėžiama, kad padaryta pažanga LGBTI srityje, Tačiau, aišku, yra ir tam tikrų problemų. Bet aš noriu pakalbėti labiausiai apie dabartinę kritišką situaciją Juotkalnyjoje. Būtent politinę krizę. Ir noriu e, pasveikinti Juotkalnyje įsikūrusią mūsų seserinę partiją, kuri patikė konstruktyvų pasiūlymą, kuris leistų įtraukti visas partijas į pereinamąją vyriausybę ir užtikrinti, kad bus patobulinti rinkimų įstatymai ir užtikrinti laisvus ir sąžininkus rinkimus. Manau, kad tai pavyks, nes tai labai svarbu. Ir svarbu, kad piliečiai jaustusi, jog jų balsai bus e, įskaityti. Dėkoju. Much, Castaldo, Ačiū, toliau ponas Kastaldo, vieną minutę. Dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui Čalzu Tanokui už nuveiktą darbą. Aišku, kad jis turi labai daug patirties ir puikiai pažįsta šią valstybę. Juotkalnyje, mano galva, yra puiki valstybė. Ji rodo, kokią pažangą galima padaryti. Per pastarosius metus ji nuveikė labai daug ir jau sparčiai artėja prie dėrybų dėl stojimo Europos Sąjunga pabaigos. Be abejo, jai dar liko sutvarkyti korupcijos klausimą, taip pat administracijos nesklandumus, bet tai yra pas, valst, tokie dalykai, kurie pasitaiko ir kitose valstybėse, kur politinės partijos per daug galios turi. Dėl nedarbo ir dėl jaunimo nedarbo, dėl to aš nerimauju ir taip pat mane neramina tai, kad pranešime yra teigiamai vertinamas stojimas į NATO, bet planai. Man neramu, kaip į tai sureaguos kaiminės valstybės ir aš bijau, kad tai gali privesti ir prie didesnės politinės sumaišties Jotkalnijos viduje. Bet kaip ten bebūtų, mes turime siekti stiprios Jotkalnijos, kuri gali e, įgyvendinti reformas ir prisijungti prie ES. Toliau pana Šofhauser mūsų plėtros politika visą laiką e, supriešina vakarus su rytais. Kiekviena problema, e, kilus problemai tik einama į priekį ir ji nesprendžiama. Pavyzdžiui, e, imigracijos tinklai, organizuotas nusikalstamumas Juotkalnyjoje. Jūsų rytų, jūsų vakarų politika gali būti prilyginta nuolatiniam man šliusui provakarietišką, pro-NATO politiką. Bet iš tikrųjų tai yra. M, mm, Tai yra politika, kuri e, skatina susiskaidimą pas mus, Europos viduje. Daniš, Danijos, e, Olandijos referendumai, Vengrijos referendumas, taip pat Brexit referendumas, kuris bus, paskui Prancūzijoje taip pat jūsų Europa Juk despotė Turkija nori įstoti į tą Europą, taip pat narkotikų valstybė Kosovas. O istorinės ir demokratinės valstybės nori iš jos išeiti. Europa tapo kriminalinių nusikalstamų tink, organizuotų tinklų Europą. Turkija jūs jau paspaudė po padu šitą Europą tampa griuvėsiais, kadangi Europos vardu jūs išdavėte Europą, tai yra pati baisiausia išdavystė. Next speaker, madam. Toliau ponė Šuica, vieną minutę. Dėkoju. Pane pirmininkė, kalbant apie Juotkalnyje, norėčiau pasakyti štai ką. Buvo padaryta daug pažangos, siekiant integracijos ir mes be abejo turėtume palaikyti tą Jotkalnijos įgyvendintą pažangą. Ji buvo padaryta užsienio politikos, gynybos politikos srityje, tas politikos sritis Jotkalnyje suderina su europinėmis atitinkamomis politikos sritimis, bet nors Jotkalnyje jau atvėrė 22 dėrybinius skyrius, vis tiek darbo dar liko. Kai kurie iš mano pateiktų pakeitimų buvo priimti, kiti buvo atmesti, bet norėčiau pasakyti, kad kalbant apie gerus kaimininius santykius, tai pažangos yra tikrai pasiekta, ypač su Bosnija ir Hercegovina, bet ne su Kroatija. Ir predlakos e, pusėsalių. Be to, kalbant apie tai, ko dar reikia, ko dar reikia tai vienas iš tokių pavyzdžių yra žalos atlyginimas aukoms, kurios atsidūrė pabėgėlių stovyklose. Toliau Botokotrovskos regionas labai yra specifinis. Jo situaciją reikia įsigilinti. Aš sveikinu pranešimą, bet norėčiau pabrėžti šitos konkrečius dalykus. Dėkui. Ponas, ponas Pikula. Dėkoju, pirmininkė. Čarlzo Tanako pranešimas yra labai nuoseklus, puikus dokumentas. Aišku, kad Jotkalnyje praėjusiais metais padarė didelės pažangos, bet yra dar problemų. Pavyzdžiui, didžiulis korupcijos lygis yra svarbus skyriai atverti, įskaitant 32-33 Taip pat norėčiau pasveikinti Jotkalnyje neseniai nusprendus jungtis į NATO. O kalbant apie Kroatiją, tai aš džiaugiuosi, kad mūsų pasienyje bus dar viena nauja NATO narė. Prieš 25 metus kariavome. Jie demonstravo agresyvų nusistatymą prieš mūsų valstybę, bet dabar mes būsime sąjungininkai. Nors be abejo dar yra spręstinų dalykų, pavyzdžiui, Boka Hodrovskos daugia etninis e, daugetinės e, sudėtis ir jo šitą ypatybę turi būti atitinkamai vertinta ir vis tik tai Jotkalnyje teks prisiderinti prie europinių standartų. Ir būtent todėl reikia vesti atvirą dialogą su Jotkalnijos visuomenė ir atvirai sakyti, kokia yra visų šių reformų kaina. Nes dabar dar viena problema yra nesutarimai tarp politinių partijų. Pone Tomašič. Ačiū. Jotkalnyje išgyvena didžiulę politinę krizę ir aš manau, kad yra pernelyg optimistiška dabar jau tikėtis, kad jie bus labai pasiryžę gyvendinti reformas. Juotkalnyje nepakankamai dirba gerindama santykius su savo kaiminėmis. Sienos klausimas su Kroatija net nepradėtas spręsti, bet Juotkalnyje jau pradėjo e, Adrijos jūroje išga, e, tam tikrų medžiagų išgavimo darbus Be to, ji nesilaiko 2002 metų sienos susitarimo. 2011 metais Kroatija Jotkalnyje nusintė protesto laišką, nes Jotkalnyje e, pradėjo stabdyti e, anglio vandenilių gavybą. O tai neturėjo būti daroma pagal 2002 metų protokolą. Jotkalnyje gali e, dujas išgauti Adrijos jūroje, bet tik tai savo teritorijoje. Dėkui toliau ponas Kiučiuk, vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Hanai, gerbiama ministrė, gerbiami kolegos. Juotkalnyje yra sėkmės istorija, kalbant apie reformas ir ekonominį stabilumą. Pažanga, kurią padarė ši valstybė, yra tikrai naudinga regionui. Jau 22 darybiniai straipsniai buvo atverti, įskaitant 23-24 skyrius, kur kalbama apie teisingumą ir vidaus reikalus. Du skyriai jau yra baigti, užverti, bet to Jotkalnyje yra stabilumo pavyzdys ir tikrai nusipelno mūsų susižavėjimo. Jos užsienio ir saugumo politika yra suderinta su ES atitinkamomis politikos rytimis, ji neseniai nusprendė įstoti į NATO bet jai tenka ir papildomos atsakomybės. Jotkalnijos vyriausybė turėtų sustiprinti nacionalinio parlamento vaidmenį kovojant su e, korupcija, taip pat jį turėtų taikyti mažumų teisų gynimo standartus ir turi užtikrinti mažumų dalyvavimą politinėme gyvenime šalyje. Dėkui toliau, ponas Karver. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad tikrai Jotkalnyjos indėlis į Europos saugumą buvo didžiulis. Ir ji padėjo ap, apsau, apsaugoti nuo sovietų agresijos. Ir vis tik tai šiame, šiame mūsų žemynė saugumą užtikrina NATO, o ne Europos Sąjunga. Ir a, aš manau, kad nors esame NATO draugai, reikia išreikšti ir kritikos. Ką reiškia Juotkalnijos e, sprendimas stoti prie NATO? Europa išgyvena labai nesaugius laikus, nors mes negalime nusilenkti e, prezidentui Putinui, mes turime uh, E, būti atsargus, ką gali Jotkalnyje įnešti į NATO. Karinė prasme, NATO yra karinis alijansas ir skirtingai nuo ES jis nėra politinė sąjunga. Bet šiuo atveju, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad politiniai motyvai čia vis tik tai e, Jotkalnyje nusprendus stoti į NATO ėmė viršų prieš karinius. Dėkui toliau, ponas Veran. Gerbimo pirmininkė, kolegos. Mes tikrai gerbėme Jotkalnijos gyventojus, kurie 1912 metais paskelbė karą prieš Otomanų imperiją ir Osmanų imperiją ir e, išsilaisvino, tapo Europos žemino dalimi. Visai neseniai atsiskyrė nuo serbų. Šitas pranešimas yra geras kaip ir dažniausiai, bet yra keletas punktų, kurie yra abejotini dėl, pavyzdžiui, Kosovo ir dėl politinių santykių su Rusija. Kai kurie iš žingsnių, kuriuos žengė Jotkalnyje, yra tikrai abejotini ir turės atgarsių NATO. Šitas, refo, šitas pranešimas yra vis tik tai keistas. Dėkui toliau, panas Makalis, per vieną minutę. ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai Čalzui Tanokui. Manau, kad jo pranešimas labai realistiškai atspindi juotkalnijos kelią ES link. Kaip jau girdėjome, buvo padaryta pažangos, suderinant nacionalinę teisę su ES teisė. Iš 35 dėrybinių skyrių jau yra atverti 22, du skyriai jau yra užverti. Aš ypatingai džiaugiuosi NATO sprendimu pakviesti Jotkalnyje įstoti į alijansą. Aš tikiuosi, kad dėrybos dėl stojimo bus sėkmingos. Kadangi rengiu pranešimą dėl Serbijos, tai noriu pabrėžti, kad praėjus dešimčiai metų nuo tada, kai Jotkalnyje paskelbė nepriklausomybę, šios dvi šalis išlaiko draugiškus santykius protokolas dėl bendradarbiavimo ir Europos e, integracijos buvo pasirašyta 2015 m. Liepos mėnesį ir Jotkalnijos e, valdžia stengiasi įgyveninti stabilumą šalyje. Iš tiesų šios dvi valstybės yra puikus pavyzdys, kaip reikėtų spręsti regioninius klausimus Vakarų Balkanuose. Ačiū toliau ponas Betini pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Man regis pranešimas dėl Juotkalnyjos parengtas tikrai puikiai subalansuotas, jame kalbama apie Juotkalnyjos strategiją Europos link. Tik aišku, yra ir tas toks delikatesnis klausimas dėl prisijungimo prie NATO. Čia labai aišku pakeitimas siūlėme, negalima palikti teksto rezoliucijoje toks, koks dabar jis yra, nes prisijungimo prie ES negalima lyginti su jungimuose į NATO, nes ES yra labiau ekonominio pobūdžio darinys, o NATO juk yra karinė sąjunga. Taigi tai tiesiog e, visiškai nėra tas pats ir reikia tai aiškiai akcentuoti, antraip galėtų Rusija, pavyzdžiui, ateiti ir pasakyti, kad esame prieš asociacijos sutarimus su kaimininėmis šalimis jūsų. Taigi turime tą klaidą ištaisyti ir taip pat demonstruoti pasitikėjimą vieni kitais, o ne vien demonstruoti raumenis vieni prieš kitus. Rusija be abejo yra svarbi uh, partnerė kovojant su ISIS ir čia reikia elgtis labai taktiškai ir apgalvotai. Nesistengime jau ir taip jautrių klausimų dar labiau aštrinti. Ačiū, toliau ponas Kukan vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Tenokui už puikiai parengtą pranešimą. Labai džiaugiuosi, kad yra sustelkiama ties prioritetais, kaip kad teisės saugos institucijų stiprinimas, kova su korupcija, bet taip pat ir tokie svarbus dalykai kaip spaudos laisvės ir nuomonės laisvės užtikrinimas šalyje. Juotkalnyje jau padarė pažangą prisijungimo proceso metu. Labai džiugu tai pastebėti ir tikimės, kad m, greitai bus uždaryti ir dėrybų skyriai, dėl kurių jau beveik susidėrėta. Turėkime menyje taip pat ir regioninį kontekstą, Jotkalnijos vaidmenį šiame regione ir visapusišką Jotkalnijos užsienio politikos suderinimą su ES politikos kryptimis. Labai svarbu visuomet priminti politikams, kad turi būti kovojama su e, smurtu gatvėse ir su netinkama elgesiu taip pat ir parlamento pozicinėse jėgose. Ačiū toliau, pana Džentilė. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiek tiek trikdo, kai girdžiu kalbant, jog asociacijos sustarimai yra labai teigiamas E, žingsnis teigiamai vertintinas etapas vien tik tai, juk turime dar žiūrėti ir į būsimus e, rinkimus, atsižvelgti į darbuotojų teisės ir jų stiprinimą. Čia dar reikia daugiau saugumo priemonių numatyti darbuotojams. O dėl to, kas susijęs su etninių mažumų apsaugą, religinių ir, ir kitokio etninių mažumų apsaugą, irgi dar nėra taip, kaip norėtųsi. Moterų teisės e, irgi akcentuočiau e, kaip taisytina sritį, taigi jų yra ne viena. Ačiū toliau, ponas Plenkovič, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Tanoką už parengtą gerą pranešimą. Akivaizdu, kad Jotkalnyje padarė didžiausią pažangą palyginti su kitomis vakarų Balkanų šalimis. 22 skyriai pradėti, jau du um, uždaryti darybos baigtos. Dabar yra laikas įgyvendinti reformą susijusią su 23-24 skyrių turiniu. Tai yra kova su uh, korupcija ir teisinės valstybės principų įtvirtinimas. Tikiu, kad uh, galėsime rasti konsensusą dėl tolesnių reformų Juotkalnyje ir sveikinu Juotkalnyje sulaukus, sulaukus kvietimo tapti NATO nare. Tai labai svarbus žingsnis bus Juotkalnyje. Taip pat tikimės, kad Juotkalnyje išspręs dar išlikusius e, kai kurios klausimus dėl etninių mažumų, tokių kaip kruatai gyvenantis Juotkalnyje. Dėkoju. Ačiū. Toliau, ponė Gil. Viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama ministrė, gerbiamas komisijos nariai. Kalnyje yra puikus pavyzdys to, kaip šalis gali skatinti reformas, eidama europinio, europiniu keliu, kaip gali didinti skaidrumą taip pat ir aplinkinėse šalyse ir žmogaus teisės ginti. To, to nepadarytų vien tik tai vienas žmogus ar viena šalis. Reikia suremti pečius ir m, mm, turėkime omenyje, kad Juotkalnie yra ir tranzitinė šalis. E, daugeliui nelegalių m, mm, produktų, kurie galėtų paskui vėliau atsidurti Europos Sąjungoje. Sveikinu, kad neseniai pradėtos darybos dėl dar dviejų skyrių dėl transporto ir energetikos srities, e, tai tik dar labiau sustiprins mūsų ryšius su šia svarbia kaiminė šalimi. Aišku, teisinės valstybės principus reikia ir toliau plėtoti ir kovoti su korupcija. Rinkimai šiais metais vyksantis, vyksantis bus dar vienas lakmuso papirėlis, galėsime įsitikinti, ar šalis geba užtikrinti tinkamą tinkamus rinkimus ir žiūrėsime taip pat, kad e, žiniasklaidos priemonės galėtų nevaržomai veikti. Ačiū toliau, ponas Pėterlė, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikinu kolegą Tanoką. Jis puikiai padirbėjo, parengė gerą pranešimą ir Jotkalnie iš tikrųjų sėkmingai užbaigė darybas dėl net keletos skyrių. Uh, praėjusiais metais, o pradėjus, dėrėti dėl, pradėjus dėrėtis dėl kitų skyrių, manau tikrai bus imtasi svarbių reformų tam, kad veiksmingai būtų užtikrinti teisinės valstybės principai. Jot Juotkalnyjos neturėtų stabdyti e, vidaus politikos procesai ir tarpusavio susipriešinimas. Tikimės, kad į europinę perspektyvą bus žvelgiama ir platesnių kampų. Ačiū. Toliau ponas Kristėje, vieną minutę. Dėkoju, ačiū ponui Tenokui už puikų pranešimą ir, mėly kolegos, pasakysiu, jog e, pažvelgus į pranešimo turinį, tai kas ten pasakyta, matyti, kad Jotkalnyje eina teisingu keliu, kad yra stengiamasi daryti reformas, tačiau dar reikia pasitemti kovos su, su organizuotu nusikalstamumu, su korupcija srityje, teisės saugos mm, veiksmingos srityje. Kelias dar ilgas, dar 22 skyriai darybų laukia, dėl dviejų darybos užbaigtos. Ir be abejo, reikia pastebėti tai, kad Juotkalnyje yra lyderiaujanti šalis dėrybus Europos Sąjunga kelyje, jeigu lygitsime su kitomis vakarų Balkanų šalimis ir tikimės, kad e, bus ir toliau svarbi partnerė mums. Ačiū ir dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pirmiausia, ponas Pospešil. Mr. Pospešil paní předsedkyně. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat noriu pasveikinti pranešėją. Aš išnagrinėjau teisingumo dalį ir kur buvo kalbama apie kovą su korupcija, aš tuo domiuosi jau dešimtmetį. Ir iš tikrųjų dar daug ambicingų tikslų reikia pasiekti. Pavyzdžiui, teisėjų etikos kodeksas Tai svarbi sąlyga, bet ji privalo nelikti tik ant popieriaus, ji turi būti įgyvendinta praktiškai. Ir todėl prašau komisijos, kaip galima labiau padėti juotkalnyjei. Mes Čekijoje tikrai e, džiaugiamės, kai valstybių narių teisėjai atvyko į Čekiją ir padėjo mums transformuoti savo sistemą. Taigi dabar savo ruoštų padėkime juotkalnyjei. Neapsiribokime žodžiais, o pabandykime realiai sustiprinti juotkalnyjos teisinę sistemą. Dėkoju. Aš visiškai sutinku su komisijos nariu, kad stojimo procesas yra daugiau nei tik dėrybų procesas būtina demokratizuoti visuomenę, kurti partnerystės ir taip pat e, sukurti atvirą rinką ir dėkti bendras Europos politikas. Džiaugiuosi, kad šioje diskusijoje pabrėžiama, e, pabrėžiama geros verslo aplinkos svarba, o tai reiškia taip pat, kad teismų sistema ir viešojo administravimo sistema būtų efektyvi. 2023 skirsniai yra labai svarbus, bet juose pažanga nepakankama. Aš manau, kad būtina sustiprinti techninę paramą, kad Juotkalnyje galėtų gauti efektyvę pagalbą ir susidoroti su kylančiais iššūkiais. Taip pat pabrėžiu, kad labai svarbu išspręsti dar klausimus su kaiminėmis šalimis ir su Kroatija. Taip, ten lieka dar sienų klausimas ir kompensacijas karo aukoms. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Remintis e, šiuo pranešimu džiaugiuosi galėdamas konstatuoti, jog Juotkalnyje juda Europos Sąjungos link, nors ir patiria tam tikrių sunkumų plėtodama demokratiją vien jau jos europinė kryptis yra svarbi ir turėtume šiuo procesu pasinaudoti, motivuodami kaimininės šalis vykdyti demokratinės reformas. Aš manau, kad stojimas turėtų išlikti svarbiausių prioritetų. Dėkoju toliau ponas Jakovčik. Juotkalnyje yra puikus pavyzdys, iš kurio matome, kad kai dėrybos prasideda, šalis gali greitai tapti demokratinė, greitai vyksta įvairūs pokyčiai ir šalis pradeda taikyti Europos standartus. Tai puikus pavyzdys Juotkalnijos kaimynams, o svarbiausia Albanijai, kuri niekaip negali pradėti dėrybų su mumis. Žinome, jog svarbu vykdyti dėrybas ir Albanijoje, taip pat Bosnijoje, Hercegovinoje ir Makedonijoje. Aš esu Jotkalnijos draugas ir labai dažnai ten lankausi. Norėčiau paraginti at, surenkti atviras diskusijas su daugumos partija ir mažumos partijomis. Raginu kad rinkimai būtų laisvi ir sąžiningi. Ir po to Montenegras, atsiprašau, Jotkalnyje galėtų dar priartėti prie Europos Sąjungos. Nezaudelní slova. Zatímco... Panas Polčiak, dėkui. Ankstesniu atveju buvusios Jugo, e, Jugoslavijos Respublikos Makedonijos atveju mes nustebę kilojame antakius, kalbėdami apie jos norą stoti Europos Sąjungą čia, kalbėdami apie Juotkalniją, jau turime pripažinti realią padarytą pažangą. Ši šalis tikrai yra viena iš pirmaujančiųjų kelyje į Europos Sąjungą. Turime ją pasveikinti. Mano kolega e, kalbėjo apie teisingumą ir vidaus reikalus, o aš norėčiau paminėti viešo administravimo depolitizavimo klausimą tai būtent, kad paslaugos turėtų būti teikiamos, viešosios paslaugos turėtų būti teikiamos be jokių politinių e, suvaržymų. Čia Jotkalnyje reikėtų dar pasitempti. Ir baigdamas, noriu pasakyti, kad nepaisant visų politinių problemų, Jotkalnyje tikrai yra verta eiti ir toliau keliu į Europos Sąjungą. Ponas Soltečiai. Dėkoju, kad suteikėt man žodį. Norėčiau pastebėti, kad Juotkalnyje yra tokia valstybė, kuri tikrai yra puikių pastangų pavyzdys. Ji išsiskiria iš kitų vakarų Balkanų valstybių. Ir manau, kad tikrai nedažnai pasitaiko, kad valstybė su tokiu entuzijazmu ir taip atkakliai irtusi pirmin. Žinoma, reikia pastebėti korupcijos klausimą, kad reikėtų su jie kovoti veiksmingiau. Norėtume, kad Jotkalnyje patobulėtų ir kai kuriuose kitose vietose vidaus reikalų ir teisingumo srityje, taip pat demokratizacijos procesas turėtų būti tvirtesnis. Bet šiaip tai yra puikia šalis, aš ją labai gerai pažįstu, gamta ten yra nuostabi ir būdamas Europos parlamento nariu norėčiau paraginti visas valdžios institucijas ir visus politikus nepamiršti tų gamtos turtų ir norėčiau paraginti visus juos saugoti tuo baigsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Dabar žodis komisarui Hanui. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiama ministrė, gerbiami nariai. Savo pristatymą baigsiu pakartodamas padėką Europos parlamento nariams ir ypač pranešėjui ponui Tanokui už jūsų darbą padedant Juotkalnyjai artėti prie Europos Sąjungos. Jūsų rezoliucijoje yra atspindimi pagrindiniai punktai iš mūsų politinio požiūrio į šią valstybę yra paminėta, ką jau ji pasiekė ir minima, ko jai reikės dar pasiekti ateityje. Įsijungimas į ES tai yra vienas iš pagrindinių politinių prioritetų Jotkalnyje. Jotkalnyje atkakliai siekia to savo tikslo ir Europos parlamento palaikymas yra labai svarbus tam, kad ta šalis ir toliau galėtų keistis, kad galų gale taptų verta prisijungti prie ES. Jotkalnė netrukus minės savo nepriklausomybės dešimtmetį. Per tą dešimtmetį ji pasiekė jau labai daug, pradėjo dėrybas dėl stojimo į ES, sulaukė kvietimo stoti į NATO. Tai yra tik keli iš tų pasiekimų. Tačiau, kaip jau buvo nekarta paminėta, kelių pasisakiusių lieka dar svarbių iššūkių trumpalaikėje perspektyvoje tai būtų pilnas naujo rinkimų įstatymo įgyvendinimas, pagal kurį vietos ir parlamento rinkimai galėtų vykti sklandžiai 2016 metais. Taip pat reikėtų atkalnyjei dar susitelkti į teisės viršenybę ir taip pat pasistengti, kad viešojo administravimo sritis būtų depolitizuota. 2016 metai bus apčiopiamų rezultatų metai, tikėkimės, ypač teisės viršenybės srityje. Mes tikimės, kad Jotkalnyje tų rezultatų pasieks ir kliaunamės Europos parlamento paramą Jotkalnyje tų tikslų siekti. Dėkui ir pabaigai tarybos vardu ministrė Hanis Plešert. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip daugelis iš jūsų pastebėjote šių diskusijų metu, tikrai yra sklandžiai vykstantys santykiai tarp Jotkalnijos ir Europos Sąjungos. Taip pat visi žinote, kad Jotkalnijai dar yra ką nuveikti teisės viršenybės rytyje. Europos pagrindinės teisės, e, vertybės tai yra teisės viršenybė, žmogaus teisės ir kitos išskiria mus iš kitų pasaulyje. Ir todėl labai svarbu, kad Jotkalnijos e, teisės viršenybės sistema dėrėtų su mūsiškė ir kad būtų, pavyzdžiui, kovojama stipriau su korupcija ir su organizuotu nusikalstamumu. Daugelis jūsų minėjote NATO ir Juotkalnijos santykius su NATO. Aš Juotkalniją laikau valstybę partnerę, kuri gali padėti, e, kuri, turi, kuri siekia e, stabilumo regione ir gerų kaiminių santykių. Juotkalnyje to siekia. Taigi, Dabar paraginimas, tas kvietimas Jotkalnyje įstoti į NATO reiškia, kad yra įvertinta jo svarba užtikrinant saugumą regione, bet tai be abejo nereiškia, kad nereikia jokių papildomų žingsnių teisės viršenybės rytyje. Pone pirmininkė, pabaigai pasakysiu, kad judant pirmin stojimo procese noriu Jūs patikinti, kad mes labai atidžiai stebėsime daromą pažangą, ypatingą dėmesį skirsime teisės viršenybės sričiai ir kitiems klausimams, kurie yra labai svarbus ir kurie buvo paminėti jūsų pasisakymuose. Dėkui. Ačiū gerbiamą ministrę. Baigsime.